Jūs prašote žodžio dėl darbų tvarkos, prašom. E, Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad e, tenka pasisakyti e, šiek tiek tokiu nelabai džiugiu klausimu. Pereitą savaitę mūsų frakcijos kolegos rengėsi būsimai misijai į misiją į Maroką. Tačiau tenai e, juos sulaikė policija, atėmė iš jų pasus. Ir jie buvo išsiusti pirmuoju lėktuvu namo. Man atrodo, kad tokiu e, negalima e, tikrai taip elgti su Europos parlamento nariais, ypač tokiose šalyse kaip Marokas, su kuriuo mes palaikome draugiškus santykius. Taigi, pirmininkė, aš norėčiau paklausti, ar buvo imtasi priemonių šių klausimų ir ar jūs ketinate kažkokių imtis veiksmų e, susisiekti su Maroko valdžios institucijomis, nes kiek žinau, jūs ne vieną kartą laikėte, lankėtės Italijoje ir kitose šalyse teisę, taigi aš norėčiau, kad jūs pasinaudotumėt savo e, galiomis kaip Europos parlamento pirmininkas. Taigi dar kartą norėčiau paklausti, ar jūs ketinate imtis kažkokių veiksmų šio atveju atžvilgiu. Dėkoju. Aš pabandysiu sureaguoti. Jūs e, paminėjote tam tikrus įvykius susijusius su mūsų kolegomis, kaip jais pasielgia Maroko institucijos. Šiuos įvykius mes e, išsamei aptarėme praėjusį ketvirtadienį pirmininkų suėgoje pirmininkų suiga paprašė pono Brok, užsienio reikalų komiteto pirmininko, aptarti šį klausimą užsienio reikalų komitete ir užmėgsti atitinkamus kontaktus su Maroko valdžios institucijomis. Aš darau prielaidą, kad ponas Brok tai jau padarė, bet kokiu atveju jis mane informavo, kad susisiekė su Maroko užsienio reikalų ministro pavaduotoju, būtent, kad būtų sprendžiamas šis klausimas. Toliau, e, Kipro institucijos e, mane informavo, kad ponas Joanis Kasolidis buvo paskirtas užsienio reikalų ministru nuo kovo pirmos dienos ir aš norėčiau e, viso Europos parlamento vardu pasveikinti poną Kasulydės pradėjusį